Mes pasistengsime parengti tokį tekstą, kuris atitiks Europos parlamento lūkesčius. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė. Diskusijos baigtos. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Pagal darbo tvarkę. Dabar turėtume pereiti prie žodinių klausimų. Pirmiausia, kalbėsime apie biometrinius pasus. Žodis kolegai Koelio. Dvi minutės. Jis yra klausimo autorius. Dėkoju. Brangus kolegos, Reglamentas 252 priimtas 2004 metais buvo labai svarbus žingsnis gerinant ir harmonizuojant standartus susijusius su pasais bei kelionių dokumentais. Mes įvedėme biometrinius duomenis, biometrinę identifikaciją ir dabar tai leidžia tiksliau E, surasti atitikimą tarp dokumento ir asmens. Tačiau tai ne vien pasai, visas procesas yra svarbus, svarbu, kaip dokumentai yra pateikiami e, pasui, taip pat yra surenkami biometriniai duomenys ir dar patikrinimas pasienyje. Neturi prasmės e, pasų saugumo didinimas, jeigu tuo pačiu leidžiame, kad būtų grandinėje silpnų grandžių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu buvo sakoma, kad 10 procentų Prancūzijoje e, esančių biometrinių duomenų arba padirbti, arba duomenys netikri, arba... o Niderlandai, pavyzdžiui, sako, kad e, vienos savivaldybių rezultatai įrodo, kad 20 procentų e, pirštų atspaudų negali būti perskaityti. E, Šengeno erdvėje judėjimo laisvė yra vienas iš didžiausių pasiekimų, tačiau tai reikalauja didesnio saugumo lygmens. Taigi reikia, kad ir pasai, ir dokumentai veiktų efektyviai. Būtina rasti kažkokius tai sprendimus, e, kurie e, leistų pasitikėti surinktais biometriniais duomenimis, kad e, dar dėl vaikų ir, ir senų asmenų, sakykime, pirštų spaudų, jie nėra patikimi. Toliau yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, e, dėl to, kokių dokumentų reikalaujama išduodant pasus. Ketvirtas dalykas, e, kaip yra kontroliuojama pirštų atspaudai. Taryba turėtų išsiuntinėti valstybėms narėms klausimyną, pagal kurį būtų galima išsiaiškinti, kur identifikavimo sistemoje yra trūkumai ir kur yra kokiu nors klaidų, kad būtų galima pasižiūrėti, kur tos klaidos yra Europinėje sistemoje. Kai buvo peržiūrėjama dokumentas 2008 metais, e, visi tie punktai buvo pastebėti, dėl to ir buvo užsakyti komisijai šie tyrimai ir dabar turėtumėm laukti klausimino rezultatų. Tačiau galbūt jau komisija turi rezultatus ir galbūt komisija norėtų pateikti kokį nors kitokį pasiūlymą, jeigu tai yra būtina padaryti. Ačiū dabar. Ponas Senčių, kitas autoris. Pone pirmininkė, brangi ponė komisarė, Dabartinės problemos yra susijusios su e, dideliu padirbtų e, biometrinių e, pasų su biometriniais duomenimis kiekiu. Ir dėl, tai, tos problemos iškyla dėl to, kad yra pažeidinėjimas visas ciklas tų pasų gamykloje. Kaip sakė parlamentas 2008 metais, Europos apsaugos lygis nėra pakankamas, jeigu pasai išduodami nesaugiai. E, aš manau, kad duomenų rinkimas, rinkimui trūksta patikimumo, ne tik tais kalbant apie e, vaikus ir pagyvenusius asmenys, bet apskritai, nes yra e, priimami dokumentai, kurie nėra dokumento originalai. Taigi visiškai nenaudinga leisti, leisti saugius pasus, jeigu jų duomenys yra pagrįsti dokum, padirbtų dokumentų duomenimis. Visi tie trūkumai buvo įraš, užregistruoti ir mes turime e, sudėlioti visus taškus ant ir susitelkti ties dokumentų kokybę. E, tų dokumentų, kurie pateikiami pasui gauti. Be kita ko yra konstatuojama, kad daugelis iš tų dokumentų gali būti padirbti. Man atrodo, svarbus yra labai e, du dalykai. Reikia apriboti e, tų pirminių dokumentų skaičių ir antra, reikia e, nustatyti saugumo standartus tiems dokumentams. Dar viena alternatyva. Galima padaryti taip, kad nacionalinės tapatybės kortelės būtų vienodos visose valstybėse narėse. Bent jau formatas, kad būtų harmonizuotas. Ir dokumentai, kurie yra naudojami e, kelionėms ES viduje taip pat turėtų būti daugiau mažiau vienodi. Taigi komisija turėtų atlikti išsame studiją, e, kaip yra išduodami biometriniai dokumentai, nes ta E, studija yra tiesiog būtina būsimosioms, e, būsimai vadinamai smart borders sistemai. Ačiū. Toliau, pane Ernst. Ačiū. Kai 2009 metais buvo paprašyta pakeisti reglamentą e, ir buvo paprašyta atlikti tyrimus. Mūsų frakcija rėmė šį prašymą, todėl kad būta daug nuogastavimų dėl duomenų apsaugos ir dėl biometrinių duomenų naudojimo kelionės dokumentuose. E, Tikėjimas, e, kad bus galima tinkamai sutapatinti biometrinius duomenis ir asmenį, tikrai e, yra probleminis. Ir likščiau vis dar esame neteisingo teigimo, kad dokumentai yra nepakeičiami ir patikimi, nes iš ties taip nėra. Biometriniai duomenys keičiantis e, laikui keičiasi vaikų, pavyzdžiui, Todėl būtini labai rimti tyrimai. Nepaisant visų aplinkybių, dokumentai vis tiek yra padirbinėjami. Tai rodo Didžiosios Britanijos patirtis, e, pačios e, Mikroschemos taip pat yra padirbamos, e, be to ES naudojasi skirtingais standartais, o paklaidos lygis e, skirtingose šalyse taip pat yra labai aukštas. Taigi e, kokia yra biometrinių dokumentų nauda, kai jie yra padirbinėjami. Ir jei visoje grandinėje, pasų grandinėje esama padirbinėtas, padirbto dokumento, tai visa grandinė sužlunga. Vokietija Vokietijoje e, prireikė vienos minutės e, Klaus Computer e, klubui E, kad jis padirbtų dokumentą. Tam prireikė klyjų, e, butelio, e, fotoaparato ir per minutę dokumentas buvo padirbtas. Taigi reikalingi tyrimai ir rimtas pasiekmių įvertinimas. Ačiū. Toliau baroninė Latford. Ačiū. Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti Karlas Koelio už e, tai, kad jis inicijavo šios labai svarbius debatus. Labai svarbu padidinti kelionės dokumentų saugumą technologijos eina į priekį ir nusikaltėliai atranda naujų spragų mūsų sistemose. Mano veikla apėmė biometrinius identifikatorius vizose. Aš nekartą kalbėjau apie nuogastavimus ir apie tą iliuziją, kad mes per daug pasitikime biometriniais duomenimis. Nes galime jais pasitikėti tada, kai jie išduodami teisingai, tačiau um, šie dokumentai gali būti patikimi tik tada, kai ne tik technologijos e, tinkamai naudojamos, tačiau ir pareigūnai e, bei individualūs paraiškų teikėjai taip pat bendradarbiauja tinkamai. Kai 2009 metais vyko e, debatai dėl vizų kodekso, kuriuose aš dalyvavau, parlamentas tuomet reikalavo neimti e, mažesnių nei 12 metų vaikų pirštų atspaudų. Šių metų pradžioje Sofie Intveld ir aš paprašiau, kad būtų pakomentuota ši praktika, jo labiau, kad buvo e, įrodyta, kad vaikų atspaudai, kurie yra kaupiami, nebuvo naudingi. Komisija nurodė į JRC studiją, e, tyrimą, kuris buvo atliktas e, siekiant ištirti mikroschemų naudingumą pasuose. Aš tikrai manau, kad reikalingas e, visą apimantis tyrimas. O kalbant apie vizų kodeksą, komisija šių metų birželio mėnesį turi pateikti savo ataskaitą dėl biometrinių duomenų naudojimą kelionės dokumentuose e, bei vizose. Reikėtų įvertinti pirštų atspaudų rinkimo būtinybę. Ir pagaliau 2010 metais buvo atliktas tyrimas, kuriame buvo pabrėžta, e, kad biometriniai duomenys gali būti padirbti Junktinėse Amerikos valstijose, taigi ES taip pat. Labai atsiprašau, norėčiau ponė Keller, kuri taip pat autorė sutikti žodį. Ačiū. Aš pritariu tai kritikai, kurią išsakė mano kolegos. Tas vertinimas yra būtinas. Galbūt tokiu būdu išspręsime uh, tos klausimus. Buvo kalbėta apie e, pirminius dokumentus, apie Prancūzijoje ir kitose šalyse padirbtus dokumentus, nes tai jokio būdu nerodo, kad biometriniai pasai yra tikrai reikalingi. Jo labiau, kad biometrinių pasų išdavimas e, kiek pažeidžia asmens teisės. Prancūzijoje e, teismas jau prieimė e, sprendimą, pagal kurį buvo nuspręsta, kad biometrinių duomenų naudojimas pasuose yra e, pažeidžiantis teisę. Aš kalbu čia ir apie pirštų atspaudų rinkimą. Taip pat kitose ES šalyse būta tokių pavyzdžių, kai teisėsagos inst įstaigos, institucijos bando pasinaudoti biometriniais duomenimis. Taigi reikia įrodyti, ar tikrai reikalinga rinkti keliaujančių asmenų biometrinius duomenis ir kokiu tikslu tai daroma. Turime įvertinti ir biometrinių duomenų rinkimo kaštus. Ar pakankamą naudą gauname iš to proceso, turėdami omenyje, kad šis procesas yra brangus ir vargu ar naudingas. Dabar vis daugiau yra renkama biometrinių duomenų, dėl Manau, kad nereikėtų to daryti, nepanaikinus, neišsklaidžius mūsų nuogastavimo. Mes e, tikimės, kad renkant duomenis nebus didelių, didelių paklaidų, kaip mes išgirdome apie tai, kai buvo kalbama apie vaikų duomenų rinkimą. Ačiū, pane kolega, dabar dvi savaitės ponui Žylė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti, kad e, Europos parlamente yra surinktos tokios svarbos e, diskusijos apie pirminius dokumentus, apie mm, e, renkamų duomenų apsaugą. Manau, kad šis dalykas yra prioritetinis. 2004 metais tarybos, taryba prieimė reglamentą dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų. Ir nuo to laiko daug kas pasikeitė, pati e, pro, sistema pasikeitė. Pasikeitė saugumo situacija. Noriu paklausti komisijos, Ar e, atlikti tyrimai įrodė, kad e, kelionės dokumentai dabar yra daug saugesni? Ar e, kokią kainą už tai mokame? Taip pat kaip komisija ketina kovoti prieš biometrinių pasų klastojimą ir padirbinėjimą, Kokių žingsnių imamasi tuo met, kai pasai yra pavo, pavagiami arba pametami? Taip pat, ar technologijos pakankamai greitai keičiasi ir ar technologijų naudo, naujovės yra pakankamai greitai pritaikomos ir pasuose, kad nusikaltėliai jų galėtų nepa, ne, ne, negebė, nesugebėtų padirbinėti? Ir kad apskritai e, nusikaltėliai negalėtų padirbti šių kelionės dokumentų. Ačiū labai. Dabar, įvair... Dabar komisijos vardu, komisijos narė Malmström. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tas tyrimas, kurį atlikome. E, tiksliau, šį tyrimą atliko jungtinis tyrimų centras. Buvo ištirta intelektas, vaikų iki 12 metų, biometrinių duomenų kaupimas. Moksliniai e, tyrimai parodė, kad reikalinga e, rinkti e, vaikų duomenis ir šiuos duomenis laisvanoriškai teikia valstybės narės, pavyzdžiui, Portugalija. Prieiga prie duomenų praėjusį lapkritį sutekė Portugalija, atsižvelgiant į visas Portugalijos duomenų apsaugos nuostatas. Kol kas e, jungtinio tyrimo centro tyrimo rezultatai nėra aiškus, e, tačiau gegužės mėnesį jie bus pateikti. Bus pateiktas atsakymas apie tai, ar reikalinga rinkti e, vaikų biometrinius duomenis. Informuosime parlamentą apie tai birželio mėnesį. Šis tyrimas e, pateiks visą informaciją, e, ar reikalinga rinkti vaikų iki 12 metų biometrinis duomenis, ar šie duomenys yra naudingi, nustatant vaikų tapatybę. Taip pat bus įvertina, įvertinta, ar galima naudoti ateityje e, šios biometrinis duomenis sutapatinant juos e, kontrolės postuose. Komisija, atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, pateiks reglamento pakeitimo redakciją. Praėjusiu metu rūpiučio mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl pasų specifik, techninių specifikacijų pakeitimo. Buvo nuspręsta e, patikslinti pirštų atspaudų ėmimo kriterijus. Komisija, būdama sutarčių sergėtoja, Atsižvelgia į valstybių narių nuogastavimus ir pastabas dėl techninių specifikacijų. Dabar šią procedūrą atlieka nacionalinės akredituotos laboratorijos. Jungtinis tyrimo centras dabar vykdo mikroschemų tyrimą, kuris vyksta laisvanoriško principu. Kai kurios valstybės narės dalyvauja šiame tyrime. Tyrimo rezultatai taip pat bus pateikti gegužės mėnesį, e, atsižvelgiant ir į Niderlandų e, tyrimo rezultatus. Taip pat mes rengiamės e, pateikti pranešimą apie tapatybės vagystę. Ši tema yra labai svarbi ir mes apie tai taip pat informuosime parlamentą. Mes Žinome, kad e, autentiškų dokumentų vagystės vyksta, tai prisideda prie tapatybės vagysčių ir mes informuosime jūs tada, kai turėsime tyrimų rezultatus, taip pat informuosime apie žingsnius, kurių ketiname imtis. Ähm, Ačiū, ponia komisijos narė. Dabar e, frakcijų vardu pirmiausia dės Demera. Ačiū ponė komisarė, taip pat ačiū Karlos. Norėčiau pažymėti, kad e, biometrinių pasų e, naudojime yra padaryta didelė pažanga, tačiau ta grandinė ne visur yra stipri. Kai pasai išduodami, mūsų sistemos labai techniškos kontroliuojant pasus pasienyje, tačiau tai niekam nepasitarnauja, jeigu pas procesai nepatikimai padaryti. Reikia gerbti individualias teises, užtikrinti laisvą judėjimą Šengeno zonoje. Teroristai ir organizuoti nusikalteliai tiesiogiai atakuoja e, puola mūsų piliečius ir jų asmeninės teisės, todėl reikėtų e, informacijos surinkimą ir gavimas sustiprinti, padaryti saugesnį, kaip ir saugesnius padaryti kelionės dokumentus. Reikėtų padaryti taip, kad būtų galima lengviau atsekti e, pasą ir jo turėtoją, ar tikrai jie sutampa. Aš labai, mes labai susidomėję, ponė Menstrom, laukiame Birželio ataskaitos ir 2013 metų ataskaitos mes, jeigu mes investuojame į asmenų parengimą ir tikimės, kad tie e, dokumentai, kurie bus išleidžiami valstybėse narėse, bus galimi sulyginti. Labai svarbu galėti nustatyti, kas yra susiję su duomenimis su vaikų duomenimis ir vaikų pirštų atspaudais reikėtų e, čia viską išsiaiškinti, atlikti atitinkamą studiją. Portugalija nori daugiau patikimimo suteikti šiai procedūrai. Dabar SRD frakcijos vardu, ponia Begijom. Dėkoju, ponia pirmininkė, sveikinu šios diskusijos iniciatyvą, nes galime grįžti prie tų dalykų, kurie kelia susirūpinimą dėl biometrinių pasų. Mes matėme, kad biometriniai duomenys padės užtikrinti pasų saugumą ir tai sustiprins mūsų piliečių saugumą. Nesenas tyrimas parodė, kad 10 procentų prancūzų pasų yra padirbti, kadangi pagaminti remiantis dokumentais, kuriuos lengva padirbti. Ir tai yra gimimo liudijimai. Taigi e, duomenys esantis pase nebėra saugos, nors buvo manoma, kad mikroschema yra geriausias būdas saugoti piliečių teisės. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau kalbėtoje. Taigi, mes turėtume elgtis atsargiau, kad galėtume geriau ginti piliečių saugumą. Reikėtų, kad piliečių laisvės nebūtų sumažintos, kad jos nesusitrauktų kaip kokia šagrenės oda. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tokie tamsus interesai, kurie slypi už tokių dalykų. Pavyzdžiui, e, kūno skeneriai, duomenų rinkimas, e, jūsų laikymas. Tie pramonės lobistai be abejo gina pirmiausia savo interesus, jie nori, kad būtų naudojamos pačios įvairiausios technologijos, o tai kelia susirūpinimą. Asmenų profiliavimas irgi yra blogas dalykas Europoje, kad ne, turime sekti, kad nebūtų pažeista teisė į privatų gyvenimą. Būtent dėl to noriu pabrėžti, kad biometriniai duomenys turi būti naudojami proporcingai. Pasuose ir kelionės dokumentuose esantis biometriniai duomenys, ten turbūt naudotumi tik tie, kurie yra būtini. Komisija kalbėjo apie taisyklės, kurios turėtų būti taikomos nacionaliniu lygmeniu. Mums buvo pateikta visai lė patikslinimo priemonių ir mes lauksime pačių vairiausių pranešimų ir informacijos, kurių netrukus tikiuosi sulauksime. Ačiū. Pirmininkas, ačiū, ponė Gijom. Alde frakcijos vardu vieną minutę, ponė Intvelt. Yes, Dėkoju, ačiū pirmininkė. Daug jau kas buvo pasakyta apie pirštų ant spaudų kokybę. Ir noriu užduoti kitą klausimą. Koks būtų pagrindas turėti biometrinius pasus? Kam iš viso to reikia? Nes pavyzdžiui, Niderlanduose neseniai buvo gautas prašymas prieiti prie dokumentų ir buvo įrodyta, kad tuo metu buvo įrodytas sukčiavimo atvejis susijęs su dokumentais. Ir uh, Tas sukčiavimo atvejis buvo įrodytas 20-40 atvejų per metus. Tuo tarpu štai yra šalis, kurioje gyvena 17 milijonų gyventojų. Taigi visa šita sistema labai brangiai kainuoja ir joje yra beje daug spragų. Tad kam įdėkti tokią sistemą, jeigu nėra tam jokio pagrindo? Aš norėčiau, kad komisija atsižvelgtų šį elementą, kai atliks savo vertinimus. Dėkuoju. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponia Ždanoka, vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi tuo, kad komisija garbioji atlieka studiją šiuo klausimu. E, reglamentą reikia keisti. Ir ponia Melstrom šiandien kalbėjo apie tai, ji turi tokią pat nuomonę kaip ir aš. Aš manau, kad laikas yra pažvelgti istorinę perspektyvą. Žaliųjų frakcija turi štai kokią nuomonę. Komisijos siūlyme turi būti pasakyta, kad biometriniai duomenys nurodomi pase turi, paimti, turi apimti tikrai pačius svarbiausius duomenys mums yra aišku, jeigu tų duomenų bus per daug, gali kilti grėsmė žmonių e, laisvėms ir teisėms, nes jie gali būti pernelyg prižiūrimi. Apie tai buvo, buvo kalbama 2004 gruodį ir tuomet tie žodžiai buvo pranašiški. Ponas Koelio iškėlė šį klausimą, ačiū jam už tai, nes šiandien turime įdomią diskusiją. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Dabar AFD e frakcijos vardu vieną minutę ponui Žabro. Pone pirmininkė, e, ryte kalbėjome apie prekybą žmonėmis. E, ši veika kelia daug emocijų ir ypatingai paliečia moteris ir vaikus. Manau, kad sienų apsaugojimas bei prevencija dokumentų padirbinėjimo, prevencija siekiant užkirsti kelią e, panašiems nusikaltimams yra e, kelias ta linkme, e, kuriuo bus galima užkirsti kelią tam reiškiniui, kuris yra prekyba žmonėmis. Likščiol e, surinkta informacija rodo, kad nėra pakankamai numatyta saugiklių, kuriais remintis buvo galima užtikrinti saugų biometrinių duomenų rinkimą ir dokumentų naudojimą. Ačiū, kolega. Aš nematau, ar salėje yra ponas Zegedin. Tuomet pusantros minutės išlošiame ir pereiname prie kito kalbėtojo, ponas Buzutil. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Idėja įvesti biometrinius pasus kilo dėl to, kad būtų sunkiau mūsų pasus klastoti ar padirbinėti. Mūsų piliečiams turėtų būti lengviau keliauti, nes dabar štai žinome, kad net biometriniai pasai kelia tam tikrų sunkumų ir problemų. Būtent dėl to mes iškėlėme šį žodinį klausimą, kad galėtume paklausti Europos komisijos ar šis, klaus, ar šis procesas nagrinėjimas detaliai. Reikia tą daryti. Kokie šiandien galimi sprendimai? Turėčiau pasakyti, kad sienų kontrolė yra labai jautrus klausimas mūsų piliečiams e, svarbu kovoti su neteisėta imigracija, užkirsti kelią nelegalių migrantų atvykimui. ES turi kuri atveria sienas ar uždaro, kelia tam tikrą piliečių susirūpinimą. Turime labai atidžiai šios klausimus nagrinėti. Europos parlamentas turi daug patirties šios rytyje, ypač dėl to, kas susijęs su Šengeno susitarimu. Mes turime patirties tokios vienų kaip Karlos Koelio. Frontex patirties taip pat turime saugumo dimensijos svarbiausioji dalis nėra biometriniai pasai, jie yra pakankamai svarbus. Mes turime užtikrinti, kad biometriniai pasai veikia efektyviai ir kad jais neišeina piknaudžiauti. Mm, aš manau, kad mes jau identifikavome, kokie čia sunkumai kyla šioje srityje. Ir mes, manau, turėtume padaryti viską, kad e, teisėtai keliaujantis piliečiai nepatirtų jokių sunkumų. Dėkoju. Labai ačiū, ponia kolegė. Dabar viena minutė poniai Childers. Pane pirmininkė, e, Suderinus saugumo savybių ir biometrikos standartų sutartį, Airijos pirmieji elektroniniai e, pasai buvo išduoti 2006 metais. Jis buvo siekiama sustiprinti jų saugumą, kad kuo mažiau būtų jų padirbinėjama ar klastojama. Buvo laikoma, kad lustas bus pakankamai e, griežta, griežtas saugiklis. E, tačiau Airijos policija nustatė, kad Izraelio um, jėgos pasinaudojo airio, padirbtais Airijos pasais E, vykdydamos tam tikrus išpolius. 2006 metais numatyti saugikliai yra labai sudėtingi. E, taip pat e, mano minėtų atveju buvo pasinaudota ir kitų valstybių narių pasais. Taigi tai rodo, kad šie biometriniai pasai turi tam tikrų saugumo spragų. Komisija turėtų atsižvelgti į, į Europos parlamento išreikštus nuogastavimus. Labai ačiū. Mm, kita kalbėtoja, ponia Andželilė. Dėkoju, pirmininkė. Palengvinti laisvą asmenų judėjimą Europos viduje ir už jos buvo visuomet ES prioritetas. Lygiai kaip prioritetas buvo E, stiprinti saugią erdvę. Ir pono Kaelio e, pranešimas irgi buvo priimtas dėl biometrinių pasų. Visi, taip pat ir vaikai, turėjo teisę turėti savo pasus, nebūtinai jie turėjo būti įtraukiami į tėvų pasus. Ta sistema turėjo būti lyg ir saugesnė, tačiau principas vienas asmo vienas pasas nėra taikomas ir ne visada taikomas bent jau vaikų iki 12 metų atveju. Vaikai, kuriems mažiau negu šešeri, e, nelei, e, negali būti tokie vaikai sukontroliuoti pirštų atspaudų pagalba. Taigi būtent vaikai gali labiausiai nukentėti nuo priekybos žmonėmis, žmonėmis seksualinių nusikaltimų ir priekybos žmonėmis. Tad norėčiau išsiaiškinti, ką komisija daro, kad būtų realiai apsaugoti nepilnamečiai, kai keliauja vieni. Ačiū, kitas kalbėtojas, ponia Matijui. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau nusukti sprandą visiems, kurie nepagristai šneka, kad 500 tūkstančių ar milijonas pasų Prancūzijoje padirbtų. Prancūzija labai rimtai žiūri į e, tai tapatybės korteles ir jeigu padaromi kažkokie pažeidimai, jie lengvai nepraeina. E, vieneri metai ir 15 tūkstančių eurų baudos grėsia už padirbinėjimą. E, buvo supaprastinta dokumentų išdavimo tvarka ir prefektūros galėjo skirti papildomas pajėgas kovoje su tokiais padirbinėjimais. Kiekvienoje prefektūroje yra e, darbuotojai, kurie yra atsakingi už padirbinėjimą. Ir dabar jau buvo e, sustiprinta kontrolė, taip pat e, duomenys, kurie yra pateikiami apie asmenį, gali, apie jo šeiminę padėtį gali būti patikrinami keliose tarnybose ir tokiu būdu ribojama padirbinėjimo galimybė. Popierius yra apsaugotas. E, taip pat ir e, gyvenamosios vietos patikslinamieji dokumentai apsaugoti. Taigi e, ten yra numatytas brūkšninis kodas ant tų dokumentų. E, galima pasitikslinti atitinkamuose dokumentų bazėse apie kiekvieną išduotą anksčiau dokumentą ir kuo remiantis tas dokumentas buvo išduotas. Viskas tikrinama dvi gubai, e, nes e, pats asmeniškai žmogus turi priduoti dokumentus ir juos atsimti, taip pat paėmė jo pirštų ant spaudai. E, lygiai taip pat e, lyginami pamesti arba pavokti dokumentai su duomenimis duomenų bazėje. Prancūzija tarptautiniu mestu bendradarbiauja, Prancūzija labai daug bendrauja su Interpolu e, ir tie pra, pavokti ar pamesti pastai, dedamos visos pastangos, kad jie nebūtų naudojami nusikalstamais tikslais. Beje, kalbėtoje nutraukė pirmininkas. Labai ačiū. O dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Penki frakcijos atstovai paprašė žodžio ponas Mikolašikas, ponas Kelly, Zemke, Oberbaer ir pagaliau ponas Lūhan. Pirmiausia, ponui Mikolašik sutiksiu žodį. Labai ačiū. Tie nuogastavimai dėl biometrinių pasų patikimumo vis dar yra. Ir kol kas gero sprendimo dar neturime, e, nors valstybės narės biometrinius pasus naudoja daugiau nei e, septynis metus. Tai, kad į klasikinius e, pasus yra įtraukiama biometrinė informacija, turėtų užkirsti kelią bet kokiam šių pasų klastojimui ar padirbinėjimui. Tačiau e, panašu, kad milijonai pasų yra padirbti. Ir tai tik parodo, kad biometriniai pasai neužtikrina tinkamų dokumentų saugumo. Aš siūlyčiau numatyti griežtesnės taisyklės, taikytinas ne tik pasams, bet ir jų išdavimo procedūroms. Labai ačiū. Dabar vieną minutę ponui Kelį. Šį rytą parlamente mes balsavome dėl ES ir JAV susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų. E, tokiu būdu tikimės, kad kelionės kiekvienam bus saugesnės. Tačiau aš girdėjau, kad 10 procentų visų Prancūzijos pasų yra padirbti, nors mano kolegė tam prieštarauja. Ar saugu yra teikti, kad tie, kas turi padirbtus e, pasus, yra nusikaltėliai? E, ir jei būtų galima sumažinti suklastotų pasų skaičių, mums galbūt pavyktų sukurti daugiau saugumo. Reikėtų, e, būtų pažabota kontrabanda, prekyba žmonėmis ir kitos nusikalstamos veikos. Pone Čenders kalbėjo apie tai, kad padirbinėti padirbinėjami pasai, vis dar padirbinėjami, e, nors e, technologijos eina į priekį, manau, kad turime stengtis didinti saugumą. Ačiū. Viena minutė ponui Zemke. Labai norėjau padėkoti. E, biometriniai pasai buvo numatyti tam, nes tai yra procesas, kad nusikaltėliams būtų sudėtingiau gyventi ir veikti. Ir savo laiku atrodė, kad nieko saugiau už biometrinius pasus nebus. Tačiau dabar pasirodė, kad tie dokumentai visi sėkmingiau padirbinėjami, o nusikaltėliai sugeba e, padirbinėti net e, individualius lustus ir pasų kopijas. Panašu, kad e, Atskirų valstybių narių muitinės tarnybos ir policijos pareigūnai turėtų e, stengtis užkirsti kelią tokiai veikai. Klaus, Neklausant ponios komisijos narės, e, pasigėdau informacijos apie Europolo ir Frontexo vaidmenį, todėl kad šių agentūrų viena pagrindinių sričių turėtų būti būtent šis rytis. Labai ačiū už e, trumpą pasisakymą. Dabar ponas Obermarairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo tikimasi, kad nauji biometriniai pasai bus nepadirbinėjami, e, jie sukurs didesnį saugumą, tačiau tai, kad Prancūzijoje dabar maždaug milijonas e, suklastotų pasų yra, saugumo nepadidina. Jo labiau, kad šiuose pasuose yra pasų savininko e, atspaudai bei biometriniai duomenys. Niderlandų pavyzdys parodė, kad daugelis e, pirštų atspaudų yra neįskaitomi. Tai taikytina ir e, vaikams bei senyvo amžiaus žmonių pirštų atspaudams. Biometriniai pasai buvo sukurti, sekant JAV pavyzdžių, siekant kovoti prieš terorizmą. E, mums bus pateiktas tyrimas, kuriame bus įvertinta, ar šie e, biometriniai pasai ateityje turės dar prasmės. Ačiū ir paskutinis kalbėtas fanatiškose pasisakymuose, ponas Luhan. Ačiū, ponė pirmininkė. E, padirbinėti, e, tai yra biometriniai pasai, yra sunkiai priimami visuomenės. Naujovės visuomenė e, sutinka vangiai, ypač tada, kai naujovės nėra pakankamai išaiškinamos. Nepaisant to, esama sukčiavimo. Ir Nusikaltėliai naudojasi technologijomis, o žmonės baiminasi, kad jų duomenys bus pavagiami, kaip ir kreditinių kortelių e, atveju. E, kibernetiniai nusikaltėliai gali pavokti tą informaciją. Manau, kad žmonės reikėtų tinkamiau informuoti, kas yra biometrinis pasas, e, kokie yra saugumo reikalavimai. Taip pat reikėtų panagrinėti galimybę ateityje sukurti tokią sistemą, e, kuri leistų e, reguliuoti identifikavimo aparatus ryšio priemonėmis, nes tokiu būdu kompetitingos e, institucijos galėtų atlikti tinkamesnę kontrolę. Dabar komisijos narė Malmström. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šie debatai tikrai yra labai įdomus. Mes kalbame apie dokumentų saugumą, apie pagrindinės teisės, apie biometrinių kelionės dokumentų naudojimą. Birželio mėnesį aš jums jau galėsiu pateikti tuos atsakymus, kuriuos jūs šiandien iškėlėte. Jūs galėsite susipažinti su tyrimo rezultatais, su kuriais aš pasidalinsiu su jumis. Dėl suklastotų dokumentų negavome patvirtinimo dėl konkrečių skaičių, bijau, kad jie galbūt yra padidinti, tačiau mes susisieksime su Europolu ir įsiaiškinsime šį dalyką. Kaip aš jau minėjau, rengiamas pranešimas dėl tapatybės vagysčių kai e, buvo priimtas reglamentas dėl biometrinių dokumentų, nebuvo numatyta peržiūros nuostata. E, dabar Europos parlamentas labai e, pabrėžia, kad ši peržiūros nuostata yra reikalinga, mes tai apsvarstysime. Ačiū Jums už Jūsų pastabas. Lauksiu birželio, kai grįšiu pas Jūsų konkrečiais rezultatais. Ačiū, pane komisijos narė. Šis darbo atvarkės punktas yra baigiamas. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į žemės ūkio, bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Pirmiausia, žodis poniai Köstinger. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Galbūt e, pirmiausia, leiskite man nusistebėti tuo, kad taryba neįžvelgė būtinybės pasirodyti šiandien čia. Tačiau e, džiaugiuosi, kad vis dėlto vyks Pirmininkas nutraukė ponę Kjostinger, atleiskit, kad aš jūs nutraukiu. Įdomu, kur taryba yra, nes klausimas užduotas buvo būtent tarybai. Savaime suprantama, mes gal sulaukime tarybos ir tada e, jūsų kalbėjimo laikas pasidės iš naujo. Visi patarimai yra brangu ir neaišku, kur ta taryba, palaukime jos. So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend. Panašu, kad mes jau esame e, pasirengę pradėti ir pereisime prie klausimų, kuriuos atsakoma žodžiu. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ribų nustatymas atsižvelgiant į BŽUP reformą ir pirmiausia žodis poniai Köstinger. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti tarybai, kad e, jos atstovai atvyko. Jo labiau, kad mes kalbame labai svarbę temą, kuri yra svarbi Europos parlamentui. Labai svarbu, kad šiandien